teisės komiteto pirmininkas e, e, nusprendė neatsižvelgti į šį e, kolegos prašymą, o savo e, posėdžiuose vasaro 11 ir 12 dienomis teisės komitetas patikrino mandatus tokių, e, tokių parlamentarų Berger, Širita, Fimeru, Manolė, Matula, Nacarės, Jotenatočiai ir Dančila ir e, nusprendė nepanaikinti jų įgaliojimų. Konstitucinių reikalų komitetas.